ich erkläre die am. zehn mai zweitausendzwölf unterbrochene skelbiu mūsų plenarinės sesijos tęsinį. posėdžių, kurios, kurie įvyko 2012 m. gegužės 9-10 dienomis, protokolai yra jums pateikti, ar kas nors turi kokiu nors prieštaravimu. Jeigu ne, tai tuomet tvirtiname praėjusios plenarnės sesijos posėdžių protokolus. Pone Bebre de Brun man pranešė, kad nuo 2012 m. gegužės 3 dienos jie atsistatydina iš europarlamentarės pareigų. Pagal darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 punktą parlamentas tvirtina jos atsistatydinimą. Atitinkamos Rumunijos institucijos mane informavo, kad nuo 2012 metų gegužės 18 e, dienos ponė Rovana Plam pakeis e, ponė Minodora Kliveti. Norėčiau pabrėžti, kad pagal darbo tvarkos taisyklių trečio straipsnio antrą dalį kiekvienas narys turi teisę e, dalyvauti visuose Europos parlamento po